tesnių veiksmų. Taigi mes tikimės iš jūsų labai konkrečių dalykų. Tikimės, kad Madrido susitikime jūs labai aiškiai parodysite, kokia yra Europos politinė valia. Dėkuoju, ponui Salafranka. Baigėme svarstyti šį klausimą. Ir balsuosim dėl jo per pirmąją plenarinę sesiją gegužės mėnesį. Toliau, pagal sustrimą su frakcijomis siūloma pono Kosolinį pranešimą dėl kovos su sukčiavimu ir ES finansinių interesų perkelti į kitą plenarinį posėdį. Ar kas nors tam prieštarauja? Ne, tuomet taip ir padarysime. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai komisijos pirmininko pavaduotojos pareigūnės.